trečiadienį. Keturi teisės aktai pagal įprastinę, darb... įprastinę teisėje, kurios aktų prieimimo procedūrą bus pasirašyti ir tai taip pat atsispirti.